pasiūlymus dėl rezoliucijos, bet dabar pradėsime darbą ir komisijos narys Oettingeris pirmasis kalbėtojas, prašom. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten. Pane pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai parlamento nariai, Europos komisija nori padėkoti parlamentui už tai, kad jis surengė šią diskusiją, mes tai vertiname palankiai, Manome, kad verta kalbėti apie Srebrenicą ir jūsų pasiūlymas patvirtinti rezoliuciją yra svarbi bendra iniciatyva parodanti, kad e, Europos institucijos ne, nepamiršo šių tragiškų įvykių praeis 20 metų ir mes prisimename aukas, užjaučiame jų artimuosius, sustos, kurie prarado savo artimiausius žmonės. Turime tačiau pripažinti, kad Europa pasaulis, tai yra ir mes tuo metu nesugebėjo dėti visų pastangų, kad apsaugotų aukas Srebrenicas genocidas vykęs prieš 20 metų paliko ženklą ne tik rytų Europoje, tačiau visoje Europoje paliko savo žaizdas ir pėtsakus ir tos gilios žaizdos, giliausios žaizdos buvo Bosnija ir Hercegovina ir tai verčia mums prisimti moralinę atsakomybę ir to nepamiršti. Bosnijos Hercegovinos politikai ir viso regiono politikai privalo prisimti atsakomybę už tai, kad šie įvykiai nebūtų pamiršti. <clears throat> Ta mes darome ir šiandien, kad e, ieškant karo nusikaltelių būtų teikima visokia parama teisėsaugos institucijai ir galiausiai, kad būtų užtikrintas susitaikymas visame regione dabarties ir ateities kartų labui. Tam, kad tas skausmas būtų mažesnis, būtina nusikaltelius nuteisti ir išsiaiškinti daugelio vis dar bežinios dingusių žmonių likimus, tai yra būtina prielada siekiant užtikrinti ilgalaikį sustaikymą Bosnijoje ir Hercegovinoje ir visame regione tarp atskirų tautų ir žmonių. ES atsakingiems pareigūnams tai buvo viena iš svarbiausių pamokų, kalbant apie Balkanų karus. Mes ir toliau turime dėti visokiojopas pastangas tam, kad vakarų Balkanų šalis savo ateitį matytų Europos Sąjungoje, jos yra šalis kandidatės ir mes turime toliau tinkamai dėrėtis dėl narystės. Dabar yra labai svarbu <clears throat> dėti pastangas, kad viso regiono tautos Bosnijos ir Cegovinos tautos atsigautų, todėl Srebrenicos žudinių e, minėjimas e, turi būti skirtas tiek aukoms pagerbti šio genocido, tiek ir žmonėms e, sutaikyti. Todėl komisija e, tikisi, kad tokiu būdu arba kad geriausias būdas sutaikyti e, šias tautas yra jų kelias link Europos Sąjungos, negalima pamiršti praeities, tačiau turime užtikrinti, kad Srebrenicos žudynės praeis 20 metų nuo įvykių daugiau nepasikartot. Norime padėkoti parlamentui iš rezoliucijos projektą ir kartu komisija apgailestauja, kad Junktinių tautų saugumo taryboje panašiu metu Junktinė karalystė pasiūlė panašią rezoliuciją ir dėja dėl Rusijos federacijos veto nebuvo galima šios rezoliucijos patvirtinti. Mes manome, kad tokie tragiški įvykiai, kurie <clears throat> būdingi mūsų kontinento istorijai neturėtų būti e, jais naudojamasi politiniais tikslais. Ačiū uždėmesi. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Preda. Labai ačiū. Dabar ponas Preda, EPP vardu. <clears throat> Ačiū, gerbiam pirmininkė. Mes balsuosime šiandien dėl teksto, kuris labai svarbus, ypač galvojant apie platesnį kontestą, kai e, saugumo e, taryba jungtinių tautų vakar nesugebėjo patvirtinti rezoliucijos. Mes turime prisiminti tų baisių nusikaltimų, kas tų nusikaltimų, kurie vyko prieš dešimt metų, kai krito Srebrenica. Mes šiandien esame kartu su aukomis ir jų šeimomis. Mes privalome prisiminti juos kaip europiečiai ir kaip e, Bosnijos Hercegovinos žmonės ir visas regionas. Jeigu mes neužtikrinsime atminties, nevyks susitaikymas ir tokiu būdu nebus galima e, atstatyti teisybės e, ar priimti teisybės, kad ir kokia ji būtų skaudi. Prieš 20 metų Serebrinisoje matėme genocidą ir mes tvirtai smerkėme negalima neikti tų įvykių, nes tai neleis įgyvendinti susitaikymo proceso. Aš raginu Bosnijos ir Hercegovinos lyderius, taip pat regiono lyderius pademonstruoti E, pavyzdį ir e, pripažinti tą sudėtingą praeitį, kad būtų galima žengti į priekį. O mes turėtume daryti viską, kad tokie įvykiai nebepasikartotų ir pademonstruoti savo paramą Bosnijos ir Segovinos integraciją ir vakarų Balkanus į ES. Tai būtų geriausias būdas e, skirtumams pašalinti ir vieningumų užtikrinti. Dabar ponė Pajon. današnje evropske unije združene v miru enakosti solidarnosti demokraciji strpnosti spoštovanju človekovih pravic. sprava tolerancija solidarumas ir žmogaus teisės mums yra labai svarbios. Yra tam tikrų techninių problemų, tačiau galite kalbėti toliau, sako pirmininkė. Prieš 70 metų E, po karo, po baisaus skurdo ES pradėjo statyti solidarumo, demokratijos, tolerancijos ir pagarbo žmogaus teisėms erdvę. Susitaikymas turi pradėti prasidėti nuo tos vietos, kuri, kur skauda labiausiai. 8 tūkstančiai bosnių neteko gyvybių Srebrenicoje prieš 20 metų. Dabar turime galimybę susitaikyti E, Aušvico 60-ųjų metinių minėjime Šiodis pasakė, kad norime, daug kas nori pamiršti, bet mes nepamiršime. Ta pati reikia pasakyti apie Balkanus. Mes turime prisiminti genocido Srebrenicoje aukas, taip pat Jugoslavijos platesnės aukas. Neužtikrinsime žmogaus orumo ir sažiningumo, jeigu pamiršime tuos nusikaltimus ar užsimerksime prieš juos. Srebrenica turi priminti mums, kad tokie įvykiai niekuomet nebeturėtų pasikartoti. Daugiau kaip tūkstantis žmonių dar nėra rasti. Šeštadienį ir juos prisiminsime. Aš e, sveikinu rezoliuciją, dėl kurios balsuosime šiandien. Regioninis bendradarbiavimas e, bei Bosnijos e, artėjimas link ES turėtų įveikti skirtumus, ne E, labai maudu, kad Junktinių tautų saugumo taryba nepatvirtino rezoliucijos. Manau, mes turėtume įveikti politinius pasidalymus tokiais atvejais. Tai visų mūsų moralinė prievalė. Ir mūsų visų moralinė e, prievalė yra padėti Bosnijai Hercegovinai e, įstoti Europos Sąjungą. Edustaja Tomačik. Olkaa hyvä. Labai ačiū. Panas Tomčiš. Dėkoju. Šiandieną, šią savaitę mes prisimename Srebrenicos šeimas ir be abejo esame su aukų šeimomis. Tačiau aš taip pat norėčiau, e, kad šitas minėjimas mums primintų tą liūdną vaidmenį, kurį šioje krūvinėje dramoje liūdnai suvaidino tarptautinė bendruomenė. Beveik ketverius metus truko įvykiai Bukovarė Srebrenicoje. Tačiau šito laikotarpio nepakako, kad e, visiškai sugriauto Vukovo ir e, informacija apie masinius e, civilių žudimus ir Serbijos teritorijoje egzistuojančių koncentracijos stovyklų vaizdas. To viso nepakako, kad atvertų akis pasaulio bendruomenį ir rezultatas buvo na, pats baisiausias scenarijus įvykęs po keletą metų Srebrenicoje. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad visi atsakingiai suvoktų, kad tik tai e, tiesa veda prie teisingumo ir tik tai teisingumas leis užtikrinti taiką. Toliau, Jakovič. Jakovčič. Prieš 20 metų Srebrenicoje įvyko genocidas. Be ne baisiausias pasaulinis E, karo nusikaltimas bent jau Europos žemėje po antro pasaulinio karo. Ir iš tikrųjų baisu, kada tokio žudinio pagrindas yra religiniai įtikinimai arba tautybė. Mes turime remtis bendromis vertybėmis. Politikai Bosnijoje ir Hercegovinoje turi irgi tai pripažinti. Metas e, atsikratyti vyriausių pasidalinimų Europoje, e, Bosnijoje ir Hercegovinoje Europa turi pasiūsti signalą, kad mes norime, jog jie būtų kartu su mumis. Ir be abejo, to progą mes turime išreikšti pagarbą aukoms ir šeimoms, kurios vis dar tebekenčia. Įvairios e, kovančios šalis Bosnijoje ir Hercegovinoje e, įvykdė baisių nusikaltimų, dėja ir mano tautos atstovai. Ir mes turime uh, kalbėti apie tai atvirai ir primti tiesą tokia, kokia jinai yra. Srebrenica iš tikrųjų simbolizuoja visų Bosnijos ir Hercegovinos tautų tragediją ir dėl to šitą dieną reikia minėti ir dabar ir ateityje. Tai turi būti minėjimas, kuris e, šeškia pagarbą visoms kančioms, ne tik tai Jugoslavijos teritorijoje, bus Jugoslavijos teritorijoje, bet ir kitur pasaulyje. Visi turi sumastyti, ar kas nors galėjo tuo metu įsikišti ir, sus, ir sustabdyti tuos baisius įvykius. Deja, tarptautinė visuomenė, tarptautinė bendruomenė e, tuo metu nesugebėjo padaryti to, ko iš jos tikėjosi pasaulis. Ir be abejo, visi tie įvykiai Srebrenicoje turi būti ištirti, kaltieji rasti ir nubausti Hagos tribunolė. Man gaila, kad e, jungtinėms tautoms neužteko valios priimti revoliuciją, mes visi to tikėjomės. Tačiau tikiuosi, kad mes bent jau sugebėsime priimti bendrą rezoliuciją čia. E, kita vertus labai svarbu, kad e, reikia pasiūsti e, aiškiai žinia, kad šita rezoliucija dėl Srebrenicos nėra kažkas tai tokio nukreipta prieš Serbiją ir jo žmonės. Tai yra tiesiog rezoliucija, kuri labai svarbi tam, kad mes susivoktumėm ir galėtumėm prisijungti prie gausios europinės šeimos. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Dansdorf. Olkaa hyvä. Ačiū. Ponas Ramsdorf. Pone Ransurf. Dėkuoju pirmininkė. Poro komentarų. Šio karo būtų niekada nebuvę, jeigu amerikiečiai nebūtų privertė Lėzikbegovičiaus e, atšaukti savo parašo susitarimo 1992 metais. Ir dar viena, vienas komentaras dėl Ratkomlačiaus ir Radovana Karadžiaus, kuriuos mes kalbame šiuose tekstuose. Deja, mes nekalbame apie pagrindinį kaltininką Nasa Orič, verslininką Štutlos, kuris 2006 metais buvo Hagoje išteisintas, kadangi visi liudininkai buvo arba nužudyti, arba išnyko, arba tiesiog nedryso kalbėti. Ir tiesiog nebuvo surinkta pakankamai įrodymų. Be abejo, mes turime minėti šios tragiškus įvykius, bet tai dar ne pabaiga. Ačiū. Ačiū. Panas Šaltas. Ponios ir ponai. per vieną minutę man nepavyks be abejo išvardinti visus Srebrenicos aukų. Tačiau manau, kad mes neturime ir negalime slėptis nuo tiesos. Mes turime prisimti atsakomybę. Ir tarptinės organizacijos taip pat čia suvaidina svarbu vaidmenį. Mes turime palikti teismams jų darbą, turime tiesiog prisiminti aukas, prisiminti motinas, kurios prado vaikus, žmonas, kurios prado savo vyrus, ir panašiai. Mes negalime prikelti tų žmonių, bet mes galime padėti likusiems. Ir turime pasirūpinti, kad niekada nebūtų pamiršti ir sumenkyti šitie nusikaltimai. Mes turime padėti aukoms taip pat ir todėl, kad šitie nusikaltimai buvo vykdomi tam tikrų žmonių vardu, tačiau be jų tiesioginės atsakomybės. Ir tai be abejo dabar neleidžia jiems e, darniai e, sugyventi vienoje bendruomenėje, kas yra labai svarbus Europos principas. Panas Sinanidos. Pirmininkė. E, Sarminicos įvykių prisiminimas turėtų perspėti naujas kartas apie tai, kokie gali būti kraupus nusikaltimai žmogiškumui ir užkirsti kelią tokiems nusikaltimams. Deja, dabar panašus nusikaltimai vykdomi e, džihadistų, Boko Haramo, e, islamo valstybės. Ir vėlgi, ko gero, problema buvo ta, kad e, visą tai sukėlė vokiečių bei amerikiečių intervencija, kurie norėjo sunaikinti Jugoslaviją, padalinti ją. Tai buvo išpolis prieš valstybę, kurią sudarė slavų tautos. Ir rezultatus mes matome šiandieną. Bosnijoje ir Hercegovinoje gyvena trys tautybės, kurios tarpusavėje ne, nekenčia viena kitos. Serbai buvo išstumti iš Kosovo. O Firom, kuriame irgi yra kelių tautų atstovai, nori dabar pasisavinti graikišką vardą Makedonija. Taigi, kaip prisimename istoriją, mes neturime išbraukti istorijos ir neturime keisti istorijos, turime tiesiog prisiminti. Kiitoksia. Seuraava. Ačiū. Dabar kalbės Mas Plenkovičius. Ačiū. Prieš 20 metų po Srebrenicos žudynių noriu pareikšti užuojautą e, tom šeimoms, kurios vis dar nežino, koks likimas ištiko jų artimuosius ir na, nu, pasmerkti sukarintų uh, <clears throat> grupuočių vadovaujamų Ratkamladičiaus veiksmus ir žiaurumus. Pat norėtume, kad atitinkami nusikaltėliai būtų kuo greičiau nuteisti Hagos tarptautinio baudžiamajame teisme. Kalbant apie vakar dienos balsavimą Tintatų saugumo taryboje ir pareikštą Rusijos veto, tai jis tik dar svarbesniu padaro mūsų šios dienos balsavimą sutvirtai įsitikinęs, kad susitaikymas ir europinės ateities perspektyva yra įmanoma tik tai laikantis tarptautinių taisyklių, tik tai atsiprašus už padarytas skriaudas ir nepamirštant šių didžiausių žiaurumų po antrojo pasaulinio karo. Būtent taip reikia elgtis Bosnė ir Hercegovina. Oskan dabar kalbės. Pone pirmininkė, Šią savaitę minime Srebrenicų žudynių 20-asios metinis. Norima pagerbti aukų atminti ir e, prisidėti prie šeimų siekio užsitikrinti teisingumą. Šio pasaulyje mums turime dėti pasangas, kad apsaugotume nekaltus civilius gyventojus. Tikrai galėstame, kad jungtinėse tautose nebuvo patvirtinta rezoliuciją, ypač turint omenyje, kad Tartotinis teisingumo teismas pripažino, kad Srebrenicoje vyko genocidas. Reikia išmokti praeities pamokas ir neleisti įsigalėti e, ateityje e, toms jėgoms, kurios vadovaujasi iš ankstimis nuostatomis ir neapykanta reikia kalbėti apie Bosnijos ateitį ir pagrindinis tikslas čia yra susitaikymas, kuris įmanomas tik užtikrinus teisingumą ir sakius tiesą apie nusikaltimus. Taigi mes privalome dėti daugiau pastangų, kad skatintume Srebrenicos ir kitų žudinių <clears throat> atmintį bei informacijos sklaidą mes privalome kurti visuomenę, kuri būtų grįžama tarpusavio pasitikėjimu, integracija ir e, bendra atmintimi. Bosnija ir Cegana kartu su kitomis vakarų Balkanų tautomis turi rinktis europinį kelią. Tai yra pas geriausias kelias į ateitį, nepaisant praeities tragedijų. Ir tik tokiu būdu šalis galėtų tapti klestinčia ir tai bus geriausias, e, geriausia atmintis Srebrenicos aukoms pagerbti mūsų mintis ir maldos visuomet bus su jais. Dabar kalbės pana Lunačiuk. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai kolegos. Pono Šaudu, aš atstovausiu Europos parlamentą ta parlamentui ir ponui Šulcui. Mes prisiminsime, prisiminsime Serebrinsoje visas aukas. Norėtume šiandieną išreikšti užuojautą išlikusiems žmonėms. Mes prisimename šį genocidą, tai yra didžiausias žudynės po antrojo pasaulinio karo. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas prisimena tai ir apgailestauja, jog Junktinių tautų e, saugumo taryboje rezoliucija buvo užblokuota. Dėl to mūsų rezoliucija yra dar svarbesnė. Taika ateina tik tada, kai kalbam apie žiaurumus, prisimenama, kas įvyko ir kai yra teisiami nusikaltėliai. Aišku, susitaikymas yra nepaprastai svarbus, bet taip pat prisiminkime visas moteris, kurios e, tapo aukomis, kurios buvo prievartaujamos e, Balkanos ir kurių skausmas dar nepripažįstamas, niekados uh, Niekada mes turime tai pasakyti, kas nors panašaus kaip Srebrenicos genocida turėtų pasikartoti mūsų kontinente ar kur nors pasaulyje. Dėkoju. Dabar ponas Pikula. Pirmininkė. Nereikėtų laukti, kad per, per nelik laiko, kol per nelik daug laiko praeis, kad galėtume vertinti įvertinti įvykius. Tai, kas įvyko Serebrinsoje, buvo genocidas ir mes turėtume užtikrinti, kad tai nebepasikartotų. Sarajeve prasidėjo didžiosios tragedijos, tai yra miestas netoli Serebrinsos. 95 tai buvo per pirmąjį pasaulinį karą, bet 95 metais mes pamatėme panašius įvykius Serebrinsoje. 8 tūkstančiai žmonių žuvo, Ir labai tragiška yra tai, kad skirtingai nuo 20-ojo amžiaus pradžios kolektyvinė tarptautinės bendruomenės sistema veikė, kuri turėjo užtikrinti, kad eilinis žmogus netaptų nekontroliuojamos neapykantos auka. E, ž, tuo metu žmonės buvo žudomi ginklais, o dabar bandoma e, toliau žudyti žmonės e, tyla ir cinizmu. E, Europos parlamentas turėtų didžiuoti savo indėlių į šią kovą, tai, yra, e, bus, tai bus mūsų rezoliucija, dėl kurios balsosime šiandieną. Ačiū. E, paskutinis kalbėtojas užsirašęs, ponas e, Skrelč. Dėkoju, gerbiam pirmininkė. Europos Sąjungos Pagrindinis šūkis yra susivienyje įvairovėje. Mes turėtume tą signalą siūsti ir Bosniai Hercegovinai. Galvokime apie tai, ką regione, apie to šalies jaunimą, ateitį. Galvokime apie Europos Sąjungos ateitį ir dėl to mes praėjus 20 metų po to baisaus nusikaltimo, etnio valymo, genocido Srebrenicoje, nes to neturėtume pamiršti. Mes nežinome e, daugiau, kur dingo daugiau kaip tūkstantis žmonių, tūkstantis du šimtai žmonių. Ir galvodami apie taiką ir būsimas kartas turėtume stengtis ir surasti visus mirusius ir sutaikyti visas tautas Bosnijoje ir Hercegovinoje, kad užtikrintume saugę ateitį. Dėl to norėčiau paraginti ES visas institucijas ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečius pasistengti ir rasti sprendimą tvariai taikai. Labai ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Penki kolegos nori pasisakyti. Pirmasis ponas Kukanas. Labai ačiū, pana pirmininkė, gerbiami kolegos. Su laiminga pagarba prisimename šiandien tuos, kurie prieš 20 metų žuvo Srebrenicoje ir norime pareikšti jiems savo nuoširdžiausią užuojautą jų artimiesiams, nes Bosnijos žmonių liudesys yra ir mūsų liudesys, mes negalime pamiršti Srebrenicos genocido. Turime jausti moralinę pareigą nuolat minėti šios įvykius ir turime aiškiai pasakyti, kad negalima leisti, jog ateityje pasikartotų kažkas panašaus. Noriu visiems padėkoti šiandien, padėjus, e, šiandien įsisegusiems į savo drabužius e, Srebnicos žudinių minėjimo simbolį, simbolio gėlę ir aš manau, kad tai steiks daugiau vilčių Bosnijai ir Hercegovinai dėl ateities. Labai ačiū. Ponas Franzulika dabar. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, šiandieną pristatėme parlamente tai, kas įvyko Bosnijoje ir Hercegovinoje. Žmonės buvo nužudyti. Deja, jungtinių tautų pajėgos neapgynė žmonių, o tai buvo jų pagrindinė prievalė. Mes turime pasižiūrėti, kaip jungtinių tautų e, taikdariai veikia ir veikia tam, kad tai nebepasikartotų. Mes turime išreikšti apgailestavimą dėl to, kad nepavyko patvirtinti rezoliucijos dėl genocido Jungtinių tautų saugumo taryboje, tam pasipriešino Rusija. Nesuprantu, kaip šalis gali neikti tokį genocidą. Kaltieji turi būti patraukti atsakombien, o susitaikymas e, nepaprastai svarbus Bosniai Hercegovinai, žengiant jai Europos integracijos keliu. Genocidas neturi niekuomet pasikartoti ir panašus įvykiai neturi pasikartoti. Ponas Tanokas. Pirminkė, minime 20-asias Serebrinos žunynių metinės ir labai svarbu uh, užtikrinti, kad genocidas prieš 8 tūkstančius Bosnijos vyrų ir berniukų e, niekuomet nepasikartau, tai buvo baisiausias, žiauriausias įvykis po antrojo pasaulinio karo. Dar daugiau kaip tūkstantis žmonių yra dingusių be žinios, tikriausiai jie palaidoti masiniuose kapuose tuos nusikaltimus įvyko Bosnių Serbijos e, pajėgos ir įvairios karinės grupuotės. Mes turime užtikrinti, kad tokios tragedijos nebepasikartotų ir norėčiau išreikšti, e, išsakyti savo su pasipiktinimą tuo, kad Rusija nesutiko pritarti rezoliucijai Junktinių tautų saugumo tarybai. Tokie įvykiai neturėtų tapti politinių futbolu. Ar e, Rusija nepasimokė iš Hatinės žudinių per antrąjį pasaulinį karą, kai Stalinas melavo ir kaltino vokiečius? Tai nebeturėtų taip pat pasikartoti. Kiitoksia. Seuraavana edustajana Čučiuk. Olkaa hyvä. Labai ačiū. Toliau Čučiuk. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, komisarė. Šudinės, kurios prieš 20 metų vyko Srebrenicoje gali būti interpretuojamas įvairiai, tačiau viskas susiveda į tai, kad perėjimas iš totalitarinės visuomenės į demokratinę visuomenę Balkanuose. Jos sudaptas e, tam tikrų e, etinių grupių krauju. Mano šalis Bulgarija sugebėjo pereiti prie naujos sistemos be kraujo. Ir e, vėliau mes prisijungėme prie NATO ir e, jungtinių tautų. E, tarptautinių analistų, analitikų prognozijas buvo e, klaidingos ir iš tikrųjų dabar po 200 metų minėdami tą tragediją mes matome, kiek skaudinga, kiek skaudų, kiek, kiek, kiek sudėtingą procesą turėjo pereiti Balkanų tautos. Srebnicos įvykiai mums primena, kad vakarų Balkanas vis dar esame moraliai įsiskolinę. Ir mūsų partneriai, jie pasisako už euroatlantinį kursą. Jie tikrai e, turi teisę gyventi daugia kultūrėje ir įvairioje Europos Sąjungoje. Ačiū toliau Marina Pintos. Pane pirmininkė, mėly kolegos, vertinant tos tragedijos, kurį vyko prieš 20 metų Srebrenicoje mastą, šiandieną turime rasti drąsos pasakyti, kad nėra nekaltų šioje tragedijoje. Vienintelė nekalta šalis buvo aukos ir jų šeimų nariai. Ir kaip dažnai nutinka tokiose situacijose. Tarptautinė bendruomenė. Tarptautinė bendruomenė prireikė daug laiko, kad e, sudarytų sąlygas susitaikymui ir e, kad viskas pakryptų link taikaus proceso. Dabargi mes rizikuojame e, stebėti šito veidmainiavimo pasikartojimą, kada nusikalteliai yra nebaudžiami. Nenubūsdami nusikaltelių mes be abejo tik tai stipriname šito nusikaltimo poveikį. Dėl to labai svarbu, kad tarpinė bendruomenė surastų ir nubaustų e, šitos nusikaltelius, atsakingus už žudynės, kadangi tik tai taip aukos ras ramybę. Labai ačiū. Ir dabar komisijos vardu komisaras Atingeris. Pane pirmininkė, ponas ir ponai parlamento, narė šios dienos diskusija parodo, kad e, Europos parlamentas yra rimtai nusiteikęs dėti pastangas, nepamiršti mūsų kontinento istorijos ir e, <clears throat> prieš 20 metų vykusių Srebrenicos žudynių. Komisija prisideda prie parlamento pastangų. Mes turėtume bendrai pareikšti pagarbą ir užuojautą Bosnijai dėl tų įvykių, kurie vyko nuo 92 iki 95 metų. Šis minėjimas pirmiausiai mums primena, koks buvo ES kūrimo nuo pat pradžių tikslas. Pirmiausia buvo siekima užtikrinti taiką ir įveikti susiskaldimą po antrojo pasaulinio karo, lygiai taip pat kaip ir po Berlyno sienos žlugimo. Europos Sąjunga yra taikos projektas siekiant užtikrinti visame kontinente geresnę ateitį mūsų vaikams ir anūkams. Ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Bosnija, Hercegovina bei kitos regiono valstybės turi aiškiai europinę perspektyvą. Ir šią perspektyvą joms suteikime Mes ir visą laiką pabrėžiame kartu su parlamentu, taryba ir valstybėmis narėmis. Komisija ir toliau nenuilstamai rems Vakarų Balkano šalis, jų kelyje į Europos Sąjungą siekdama, kad e, jos atitiktų narystės sąlygas ir kad užtikrintų savo ateities kartoms geresnę ateitį ir geresnį gyvenimą. Ačiū. <clears throat> Gavau septynis rezoliucijos projektus. Diskusijų pabaigoje, dabar diskusijos šio klausimu baigtos, balsuosime.